Dabar. Kitas klausimas tai yra Aleksandro Graflensdorfo pranešimas dėl viešųjų pirkimų gynybos ir saugos srityje. Tik pirmiausiai žodis, pon Lamsdorf. E, kolegos, dabar e, visame pasaulyje veikia maždaug 30 įvairiausių misijų, kurios palaiko taiką ir stabilumą. Devynios misijos baigtos ir čia dalyvauja ir ginkluotos pajėgos, ir policija. Mes taip pat žinome, kad e, pasaulyje yra ir daugiau krizių, kur taip pat e, reikėtų Europos dalyvavimo ir tas poreikis tik tai auga, o ne, ne traukiasi. Ir kitą vertus reikėtų pastebėti, kad europiečiai dažnai negali atlikti misijų taip, kaip norėtų. Tai yra apsirūpinę optimalią įrangą, užtikrinant saveikumą ir daugelį kitų elementų. E, E, mes e, žinome tai iš e, kariškių ir policininkų, kurie veikia įvairiose pasaulio regionuose ir mes tikrai dar toli nuo šio tikslo. Mes turime suskaidytą apsiginklavimo mechanizmą ir sistemas. Mes iš tikrųjų dalyvavome daug daugiau projektų negu JAV. JAV dalyvavo tik 29 projektuose, mums kai tenka daug desnis krūvis. Kai kuriais atvejais egzistuoja tam tikri istoriniai skirtumai, arba galbūt ne, ne istoriniai skirtumai, bet bent jau reikėtų kalbėti apie geresnį veiksmų koordinavimą. Europos uh, apsirūpinimo ginklais rinka e, sudaro maždaug 91 milijono eurų biudžetas, tik tai pusė iš e, šių pirkimų vyksta per viešųjų pirkimų procedūras. Na ir e, iš tikrųjų problema yra ta, kad e, tokiu būdu mes nepasiekiame veiksmingų rezultatų, švaisime mokesčių mokėtojų pinigai, o e, kariuomenė arba šiaip ginkluosios paėgos negauna geriausios įrangos. Biudžetai vėlgi tik tai mažinami, priežastis labai aiški, nes kalbama ne apie tai, kad reikėtų daugiau pinigų švaistyti ginkluotėjai, o tiesiog veiksmingiau panaudoti turimus pinigus ir mes iš tikrųjų čia esame įsipareigoję prie savo mokesčių mokėtojus. Taigi Europos parlamentas dar e, ankstesnė ataskaitoje e, paprašė komisijos pateikti ataskaitą šią srityje, komisija tai ir padarė, koordinuodama savo veiksmus su taryba ir parlamentu. Ir man kaip pranešėjai buvo svarbu, kad, Sarkozy, kad prezidentas Sarkozy, kalbėdamas apie pirmininkaujančios Prancūzijos prioritetus, paminėjo taip pat ir ginklų rinką. Ir tapo aišku, kad parlamentas, taryba bei komisija turi bendradarbiauti šioje srityje. Tai, kad buvo sutarta per pirmąjį svarstymą, savočkai byloja apie šitą politinę valią ir rytoj balsuojant mes tikimės įtvirtinti e, naują teisinę struktūrą, sukurti rinką, kurioje būtų daugiau konkurencijos, e, daugiau atvirumo, daugiau skaidrumo. E, Pone ir ponės, mes šitą dokumentą turime nagrinėti kontekste. Nes visiškai nesiniai primta direktyva dėl bendrijos ginklų įsigymą. Ir ši direktyva, kuri yra antroji, yra savotiškai to paties e, elemento, to, to, to, to, tos pačios somos dvi dalis. Nors jos nėra tiesiog susijusios ir be abejo rinkoje per naktį revoliucija neįvyks, bet tai yra akivaizdus žingsnis į priekį e, kuris e, vėlgi patobulins Europos saugumo gynybos politiką. Dar galų galę norėčiau padėkoti kolegoms, pirmiausia, šelnė pranešėjai, ponui Šelder, ponui Kalebar, už konstruktyvų bendradarbiavimą. Taip pat noriu padėkoti tarybai, komisijai. Manau, kad e, visi, kurie dalyvavo šiame darbe, e, dar kada patvirtino savo profesionalumą, savo politinę valią ir savo ryštą daryti kompromisus. Jeigu mes siekiame konstruktyvios europinės politikos, ką mes tikrai turėtumėm pasiūlyti savo piliečiams, tai, manau, bus kaip tik tai iliustruota rytoj, būtent patvirtinant šį dokumentų paketą. Ir aš tikiuosi, kad šiaip jau manau, kad tokia diskusija turėtų vykti Briselėje, o ne e, Strasbūrė. Komisaras Makryvi. Aš turiu atsiprašyti pirmiausiai dėl to, kad e, mano balsas e, skamba labai keistai, esu peršalęs. Mes kalbame apie saugumo gynybos įrangos pirkimą, e, kas pirmiausiai buvo patėta kaip iniciatyva 2007 metais kaip e, gynybinis paketas. Čia buvo siekiama sukurti bendrą Europos gynybos rinką. Tai jau savaime yra svarbus įnašas į ES saugumo ir gynybos politiką. Kitaip sakant, direktyva iš tikrųjų yra labai svarbus instrumentas, kuris e, stiprina Europos gynybinę galę, e, užtikrina, kad pinigai būtų leidžiami racionaliau ir e, tokiu būdu stiprinamas Europos piliečių saugumas. E, E, visas procesas e, buvo susijęs su visų trijų institucijų, tai yra komisijos parlamento ir tarybos e, tarybomis, tol norėčiau padėkoti taip pat ir panašiai už šitą konstruktyvų darbą ir už tai, kad buvo sutarta pirmojo svarstymo metu. Taip pat norėčiau padėkoti šešėlinės pranešėjams už konstruktyvumą. Na ir visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti galbūt Prancūziją, pirmiausia Prancūziją, na ir galbūt netgi prieš tai pirmiausia Sloveniją už tą e, paramą E, kurios laukia komisija. Na ir dabar norėčiau padėkoti e, Čekijai, pirmkačiai Čekijai, už tai, kad jinai pasiryžo užbaigti šitą dokumentų paketą. E, iš tikrųjų, jeigu mes kalbame apie pirkimus mm, saugumo gynybos srityje, labai svarbu yra užtikrinti, kad būtų sėkmingai deramasi dėl kontraktų, kurie kartais yra labai jautrus, susiję su tam tikra slapta informacija ir kad būtų užtikrintas e, tiekimo saugumas. Visą tai be abejo e, paverčia šią direktyvą instrumentų, kuris bus plačiai taikomas e, gynybinio priemonės gynimo srityje. Ir be abejo, tokie viešiai pirkimai kartais užtikrina ne vien tik tai karinį saugumą. Iš tikrųjų, šiais laikais e, kartais dinksta ta takoskira tarp karinio, nekarinio priemonių, karinės, nekarinės įrankos. Ir, e, pavyzdžiui, įsigijant įrangą policijai, e, šitą įsigijimą įrangą labai primena karinę įrangą. Todėl mums reikia iš tikrųjų užtikrinti kažkokį tai mechanizmą, kuris leistų saugiai atlikti tokius pirkimus. Mes tikimės, kad naujoji direktyva leis valstybėm taip pat. E, E, panaudoti tas e, išlygas, kurios numatytos 206 sutarties straipsnėje. E, na, ir mes manome, kad aiškios skaidrios taisyklės gynybos tie leis bendrojams konkuruoti įvairiose valstybės narėse. Tuo būdu Europos gynybos pramonė galės pasinaudoti mastelio ekonomikos privalumais, gis daug desnė rinka, na, gal galia Mes visi iš to tik išlošėme, nes e, išauks konkurencija. E, visa šita pramonės šitas gynybos komplektas e, taps konkurencingesnis, e, mūsų ginkluotės paėgos bus apginkluotas geresnė ginkluotė, bus racionalių leidžiamas mokesčių mokėtojų lėšus ir e, visą tai ves prie ko geriausių rezultatų. Taigi dar kartelį visiems dėkui ir sveikinu Jūs. Ačiū komisarui, dabar EPP ED frakcijos vardu žodį suteiksiu ponė Svedilštrui. Ačiū pirmininkė. Negali sukurti Europos gynybos įrangos rinkos per nakt. Puikiai padirbėjome su pranešėjų su komisijos taryba taip pat ir žengėme pirmą labai svarbų žingsnį. Gynybinė įranga yra dabar vidaus rinkos dalis, tačiau taip pat reikia pasirūpinti, kad galėtų aukti šio sektoriaus konkurencingumas. Manau, kad būtent pranešėjas, ponas Lamsdorfas, labai puikiai padirbėjo šio klausimu. Noriu padėkoti ir gynybos e, pramonės atstovom, tikrai puikiai padirbėta kartu ir daug elementų iš 2004 metų pirki, e, viešų pirkimų direktyvos čia atsispindi. Taip pat buvo e, parodyta pagarba nacionaliniams gynybos interesams. Buvo taip pat numatytas atitinkamos nuostatos, kad būtų užtikrinta uh, informacijos saugumas. Ir 296 straipsnis gali būti taikomas, tačiau, uh, kai tai reikalinga, tačiau reikia vengti, kad nebūtų piknaudžiaujama tuo straipsniu. Um, aišku, uh, pramonė šios ryties ir toliau galės plėtoti naują praktiką ir tai yra labai svarbu. Kai kalbama apie mm, maksimalės ribas ir apie skaidrumą, tai taip pat yra labai svarbios nuostatos. Manau, kad tai yra tikrai puikus mūsų sėkmingo darbo pavyzdžiai. Labai džiaugiuosi, kad ir patys prieštaringiausi klausimai sprendžiami pasitelkiant galiojančius ES teisės aktus. Jeigu parlamentas iš tikrųjų remia šį pranešimą, parems šį pranešimą plačia daugumą, tai tikrai galėsime pasakyti, kad žengėme labai logišką ir aišku žingsnį į priekį. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie kartu dirbo išties konstruktyviai, kad būtų parengtas toks puikus visapusiškas teisės aktas. Pone Veiler, socialistų frakcijos vardu, prašom. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, Kolegės ir kolegos, dar visai neseniai skaitėme, kad pasaulis ginkluojasi, ginklų verslas klesti, ginklai yra labai brangus tiek Vokietijoje, tiek kitose ES valstybėse buvo kalbama apie kišininkavimą ir korupciją šioje srityje. Visiems buvo aišku, tai, kad e, mes prieštarausime šiam įstatymų paketui. Šios dvi direktyvos tiek e, pardavimo, tiek ginklų platinimo um, yra mums nepriimtinos. Mes galvojame, kad reikia neleisti mokesčių mokėtojų pinigų ginkluoti. Būdami socialistų frakcija prieštaraujame šioms dviems direktyvams. Galvojame, kad reikėtų bendradarbiauti valstybėse narėse, nereikėtų funkcijų dubliavimo, reikėtų kurti daugiau konkurencijos ir taip pat reikėtų stengtis, kad nebūtų taikomos um, minėtos išimtis. Manau, kad kolegos foto direktyvos, kai kurios nuostatos buvo taip pat įtrauktos į šias direktyvas. Todėl mes e, reikalavome, kad būtų taikomos ir sankcijos. Iki šiol šis rytis buvo tarsi lepinama, todėl mes griežtinome šių direktyvų e, tekstą. Norėjome tokio teksto, kuris būtų priimtinas visoms 27 valstybėms narėms. Nes gali atsitikti aišku taip, kad tose skirtingose 27 valstybėse yra gaminami ginklai. Mes dabar dar negalime pasakyti, ar viskas tikrai veiks, kaip mes įsivaizduojame, tačiau mes norime daugiau informacijos. Norime, kad mums informaciją teiktų ne tik komisija, mes norime gauti informaciją uh, E, visose šios direktyvos įgyvendinimo fazėse, tiek e, kai organizuojami viešieji konkursai, tiek kai perkami patys ginklai. Kaip Zarkozy minėjo, Europos parlamentas turi tapti ta išrinktąją instituciją, kuri kontroliuos ginkluotės viešuosius pirkimus. Tai yra ateities užduotis. Pavyzdžiui, Vokietija yra tikrai tas nukentėjęs vaikas, kuris dalyvauja ypatingai brangiuose projektuose, kuris ilgą laiką labai intensyviai ginklavosi, taigi mūsų patirtis yra karti. Ir baigdama noriu padėkoti visiems bendradarbiavusiems rengiant šį pranešimą. Rezultatai tikrai yra geri, tačiau pati procedūra buvo beveik nepakeliama. Buvo tiek nedaug kompromisų, kad to darbo negaliu įvardinti kaip parlamentiniu darbu. Tikiuosi, kad e, ateityje bus kitaip ir e, jau po rinkimų turėtume panaikinti tokią teisės aktų prieimimo procedūrą, kuri buvo dabar. Thank you very much, eh, Mr. Chair, Mr. Commissioner, dear colleague. First of all, Ačiū pirmininkė. Komisarė kolegos, visų pirma, noriu pasveikinti kolegą Lamsdorfą parengus puikų pranešimą. Žinau, jis tikrai uh, daug pastangų įdėjo. Uh, yra siekiama sukurti bendrą ginklų e, rinką ir sukurti teisinį pagrindą tam, kad būtų galima toliau plėtoti ESDP. Taip pat labai sveikinu tą svarbų pasiekimą, kad sutarties principai, ypač dėl skaidrumo, nediskriminavimo ir atvirumo, bus įgyvendinti taip pat ir uh, ginklų uh, rinkos rytyje. Ir Tokiu būdu bus galima pagerinti e, gynybos išlaidų efektyvumą. Komisijos pasiūlymas ir pano Lamsarfo parengtas pranešimas sukūrė atitinkamas taisyklės dėl gynybinių viešųjų pirkimų, kad būtų sukurta tikra ginklų bendroji rinka. Noriu paminėti du pagrindinius pranašumus tiek tiekėjam, tiek perkančiom institucijom, kurių tikslas yra užtikrinti valstybių narių e, saugumą. Taigi visų pirma, reikia kalbėti ataskaitą apie teikimo saugumą ir informaciją apie e, rangovus ir pirkėjus. Čia informacija bus teikiama sutartį sudarančiom institucijom, kad būtų galima užtikrinti e, visą e, tiekimo saugumą. Taip pat tie, kas dalyvauja konkursuose, taip pat turės atitinkamas garantijas, kad procesas būtų nediskriminuojantis ir aiškus, skaidrus. Tai valstybės narės neturėtų neigiamai vertinti šių procesų, nes jų interesai tikrai yra apsaugoti, ypač išlaikant išlygas dėl informacijos atskleidimo, kai eina kalba apie saugumo interesus. Ir pabaigai noriu pabrėžti tą faktą, e, kas yra labai svarbu mums, kad turėsime bendrą gynybos rinką Mes e, tuo pat metu kalbame apie šį klausimą bendrą gynybos rinką. Tai gal ateityje mes galėsime kalbėti ir apie kitus jautresnius klausimus, pavyzdžiui, kaip atidėjimus. Ir tikrai bus labai svarbu atsižvelgti kiekvienos valstybės narės interesus. Minuto. Masienovskis vieną minutį. Pani komisarzu, pan Lam. Ačiū pirmininkė komisarė. Ponas Lamsdorfas atliko puikų darbą, kai eina kalba apie viešojo sektoriaus išlaidas, pinigus, tai yra labai svarbus dalykai. Taip pat, kai eina kalba apie paslaugas ir prekes susijusias su gynybos sektoriumi. Taigi, E, kai na kalba apie gynybinius pirkimus, reikia parinkti tokius tiekėjus, kurie pasiūlo ne tik tai pigiausius, bet ir optimalius sprendimus. Reikia nepamiršti e, čia medžiagų ir darbo kokybės aspektų. Mm, tokie dalykai kaip konfidencialumas, netgi informacijos slaptumas, kai na kalba apie lemiamus dalykus, yra taip pat labai svarbus. Ir manau, kad informacija uh, Ir tai, kas yra pateikta direktyvos projektai, yra labai geri dalykai. Tokiu būdu bus galima tikrai įnešti daug daugiau naiš, aiškumo į gynybos ir ties viešųjų pirkimų klausimus. Kalenbach. Ačiū, ponia pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjui už tikrai gerą bendradarbiavimą. E, nors kritikuotas buvo darbas pirmojo svarstymo metu, tačiau vis dėlto turiu pasakyti, kad trialogė parlamento balsas buvo tikrai išgirstas. Šiandien mes e, bandome susitarti dėl kompromiso, kuris iki šiol buvo taikytas tik kai kurioms valstybėms narėms. Man ši patirtis buvo labai įdomi, buvo labai įdomu stebėti, kaip bandoma susijęti ginkluotės viešuosius pirkimus ir bendrąją rinką, tuo pačiu išlaikant jautrę informaciją izoliuotą. Dažnai ginkluotės prekyba priklauso ir nuo politinių sprendimų. Būtent todėl reikėtų stengtis išleisti kuo mažiau valstybių pinigų ginkluotės pirkimui. Tai yra mūsų pareiga, tai yra mūsų atsakomybė pilietų, piliečių atžvilgių. Būtent todėl norime, kad viešie, viešieji pirkimai būtų organizuojami kuo skaidriau Ir tikiuosi, kad e, ši direktyva padės tos skaidrumo pasiekti. Stengiamės, kad neliktų spragų, kad e, neliktų galimybių valstybėms narėms nesilaikyti nuostatų, todėl numatėme tokią procedūrą, kai reikia konsultuoti su komisija. Taip pat turiu pasakyti, kad nepriimtinos prekybos e, praktikos nėra legalizuotos šią direktyvą. Aš puikiai galiu įsivaizduoti, kad e, vis daugiau europiečių norės dar daugiau skaidrumo šioje srityje, tačiau mano galva ši direktyva yra tikrai puikus ir tinkamas pagrindas. Fliugeris dvi minutės. Ši direktyva yra labai svarbi gynybos srityje. Tai tokios gairės, kurių laikysis visi, pirkdami tame tarpe ir ginklus, o ginklai yra žudimo įrankis. Taigi šios direktyvos tikslas, būtų galima sakyti, yra stengtis, kad ES įsigytų kuo daugiau ginklų ir taptų kuo labiau konkurencinga JAV atžvilgiu. 2005 e, metais Europa e, tapo pirmaujanti ginklų eksporto srityje, Prancūzija, Vokietija, Didžioji Britanija 70 procentų visų ginklų um, eksportavo į artimuosius rytus. Taigi mūsų tinkamiausia strategija, strategija turėtų būti ne ginkluotis e, prekybos skatinimas, o kaip tik jos stabdymas. Žvaba per 3 minutį. Ačiū labai švabas. 3 minutės. Pone pirmininkė, aš noriu padėkoti pranešėjui, noriu padėkoti ir gynybos ir saugumo pakomitečiui už parengtą nuomonę. Šiandien mes nekalbame apie ginklų eksportą už ES bendrosios rinkos rigų, ribų. Mes kalbame tik apie tai, kaip turėtų būti organizuojami ginklų pardavimai ES ribose, taip, kad e, tie pardavimai būtų skaidresni. Būtent todėl noriu tikrai pasveikinti parengus puikų bankų teisės aktą, nes jo dėka galima sutaupyti apie 70 milijardų eurų per metus. Piliečius tai turėtų tik tai džiuginti. E, labai gaila, kad šiandien tarybai tiek nedaug atstovauja narių. Prisiminkime, kaip atrodė situacija praeitįje. Trilogija buvo tikrai sudėtinga dėrėtis, tačiau šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad ES gynybos sistema šiandien sustiprėjęs. Mes e, šiandien minime euro dešimtmetį. Tikiuosi, kad ateis tokia diena, kai su geriausiais prisiminimais žiūrėsime į šiandieną, būtent e, saugumo ir gynybos srityje. Kita vertus norime, kad būtų suvienodintos e, viešųjų pirkimų nuostatos visose valstybėse narėse. Noriu padėkoti komisijai, kuri labai nuoširdžiai dirbo, kuris tengiasi ieškoti konstruktyvių sprendimų, taip pat stengiasi susidoroti su parlamento užsispyrimu. Nenoriu kartotis čia e, pakartodamas kolegų mintis, tačiau galvoju, kad e, Europos ginkluotės bendrojoje rinkoje ši direktyva yra itin svarbi. Tai yra pamatinis akmuo, padėsantis Europai geriau konkuruoti ir tarptautinėme lygmenyje. Dėl ES intervencijų Afrikoje e, ir operacijų, kuriams vadovauja Airis, Turiu pasakyti, kad Europos Sąjunga tikrai nuėjo ilgą kelią ir tik todėl dabar gali organizuoti tokias operacijas Afrikoje. Senhor Presidente, em primeiro lugar queria saudar o relator Alexander Lambsdorff. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui Lambsdorffui, dėkoju šešėliniai pranešėjai. Manau, kad labai svarbu ieškoti strateginės koordinacijos ginkluotės viešųjų pirkimų srityje. Turėtume stengtis, kad vidaus rinka šioje srityje taip pat funkcionuotų gerai ir tam ypatingai svarbus skaidrus viešųjų pirkimų reguliavimas. Tačiau tuo pat metu turime stengtis sukurti tokias sąlygas, kurios e, leistų Europoje gaminamai produkcijai tapti konkurencingesnę. Pone pirmininkė, mes e, stengiamės, kad gynybos ir saugumo srityje vykstantys procesai būtų skaidrus ir piliečiams atneštų daugiau saugumo. Turime sukurti tokias e, direktyvos nuostatas, kurios palengvintų konkurenciją ir mažoms bei vidutinėms įmonėms, taigi turime supaprastinti e, pardavimus įvairiose srityse, tame tarpe ir siekiant, kad subrangovams būtų lengviau parduoti savo ginkluotę. Ir bendrai turėtume ieškoti tokių būdų, kurie palengvintų ES e, ginklų gaminimo pramoniai parduoti savo produkciją. Ir baigdama noriu pacituoti tokią mintį. Jei norime taikos, reikia rengtis karui. Taigi, aš manau, kad e, šią direktyvą mes ir siekiame ne karo, o taikos. Todėl aš tik pasisakau už šią direktyvą. Stany Zjednoczone wydają na cele obronne około. Ačiū, pirmininkė. JAV gynybai išleidžia maždaug 500 milijonų dolerių. ES virš 200 milijonų. Bet pagrindinis klausimas būtų toks, ar tuos 200 milijardų, eina kalba apie milijardus, ar tuos milijardus sugebėsime taip pat išleisti to, taip pat veiksmingai kaip ir ją. Kai aš dirbau gynybos ministru, aš susitikdavau su gynybos pramonės atstovais ir aš sakydavau jiems, žinot, aš gynybos ministras, o ne gynybos pramonės ministras. Dabar kalbant apie šitą pranešimą, reikia padėkoti pranešėjui, nes direktyva leis mums leisti lėšas daug veiksmingiau ir ES gebėjimai bus sustiprinti gynybos rytyje. Bėr. Mėlyje noriu pasakyti, kad mes kalbame apie teisės aktų paketą. Ir kalbame tiek apie ginklų pardavimą, tiek ir apie viešųjų pirkimų organizavimą. Ir šiomis direktyvomis mes siekiame liberalizuoti ES ginkluotės rinką, tačiau tuo pačiu pasisakoma už tai, kad būtų kuo daugiau kontrolės. Praėjusiais metais dar pirmininkaujant Prancūzijai buvo taryboje priimtas Elgesio kodeksas, to ir reikalavo Europos parlamentas. Turiu pasakyti, kad e, toks harmonizavimas mums yra visiškai priimtinas ir mes taip pat galvojame, kad šalia harmonizavimo turi būti sukurta ir sankcijų sistema. Mes labai atidžiai stebėsime, kaip tos sankcijos bus skiriamos. Ponas Tubon, dvi minutės. Pirmininkė, aš pritarsiu tam, ką sakė kolega Švab. Labai svarbų sprendimą mes priemėm patvirtinami šiandien šią direktyvą. Reikia padėkoti pranešėjui Lamsdorfui. Taip pat reikėtų padėkoti šešėliniam pranešėjui ir Prancūzijai, kuri pirminkavo praeitais metais, jie dėjo milžiniškas pastangas, kad būtų pasiektas kompromisas. Šiandien mes baigiame darbus, kurie užtruko keletą mėnesių. Gan sparčiai dirbame. Gruodžio mėnesį patvirtiname direktyvą dėl gynybos produktų, gaminių. Užtikrinome, kad sutarties 296 straipsnis būtų suderintas su taisyklėmis dėl viešųjų pirkimų. mes kūrėme bendrijos taisyklės, kurios bus taikomas gynybos rinkai. Tai gali pasirodyti šventvagiška, tarsi tai pažeistų suverenumo principą, tačiau tai yra atspindys noro integruoti atskirų valstybių interesus gynybos rytyje pirmininkaujant Slovenijai ir Prancūzijai padaryta milžiniškos pastangos, šalinant kliūtis susijusią su valstybių suvereniais interesais, kurie trukdė sukurti bendrą politiką. Man atrodo, ideologiniai ginčiai yra išspręsti ir ES formuluoja bendrą galingą gynybos politiką ir manau, kad ateitie tai darys vis labiau. Ponas Van Orden, pirmininkė, šito pranešimo pagrindinė mintis yra stiprinti ES integraciją ir bendrą gynybos politiką, o nesiekti ekonominės naudos. Taip pat nesiekiama stiprinti gynybos pajėgumus. Jungtiniai karalystiai, pavyzdžiui, turėtų būti lengviau įeiti į kitų valstybių rinkas viešųjų pirkimų konkursuose, taip pat ir kitoms valstybėms įeiti į Jungtinės karalystės rinką, kuri ir taip jau yra atviriausia Europos Sąjungoje. Tarkime, tam tikra įmonė, kuri yra investavusi daug į technologijas, gynybos technologijas, galbūt neatgaus to, ką yra investavusi. Nacionalinės vyriausybės praranda galimybės apsaugoti intelektinę nusavybę, taip pat ir darbo vietas. Štai tokių susirūpinimų kyla dėl šio pranešimų. Šit, dėl šito pranešimo. Šitas pranešimas nereikalingas, jeigu įvertinsime pramonės, gynybos arba ekonominiais požiūriais. Ačiū. Ponas Paskal. Direktyva yra svarbi bendrai gynybos politikai. Aišku, sunku suderinti rinkos principus su gynybos kontraktų slaptumu, taip pat su viešųjų pirkimų taisyklėmis. Aišku, šias labai sudėtingas taisyklės reikės patikrinti praktikoje siekiant suderinti skaidrumą ir slaptumą, bendrumą ir atskirumą, prireiks nuolatinės priežiūros. Ir taip pat reikės bausti tuos, kurie bandys sudaryti palankesnės sąlygas kažkam ir išskirti jos iš bendros grupės. Šita direktyva yra atspindys ES noro reglamentuoti šią rinką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 Europos saugumo ir gynybos politikai galėjo pakengti finansų ir energetikos krizę. Bet mes pasielgėme solidariai ir manau, kad ištversime tuos sunkumus. Kalbant apie gynybą ir saugumą ir pirkimus, viešuosius pirkimus šiuose srityse, ES turi pasinaudoti masto ekonomikos teikiamais privalumais ir atsispirti JAV spaudimui. Turime labai saugoti informaciją ir duomenis. Negerai būtų, jeigu tokie duomenys nutekėtų, juos gautų trečiosios šalys. Lisabonos sutartis sudarys mums sąlygas struktūriškai bendarbiauti gynybos rytyje. Tai nepaprastai svarbu ES. Ponas Rogalski. Nuo praeito šimtmečio paskutinio dešimtmečio matėme, kad gynybos rinkos fragmentacija buvo neigiamas dalykas, nes didėjo išlaidos, išlaidos naujoms technologijoms, netgi didelėms valstybėms buvo sunku finansuoti naujas gynybos sistemas. Jei norime stiprinti valstybių gynybinį potencialą, mums reikia technologinės ir investicijų bazės. Mums taip pat reikia sukurti vienodą, vienodesnę teisinę bazę. Valstybės narės turėtų vadovautis ES nuostatomis, tačiau jos neturėtų kenkti valstybių narių politikai gynybos rytyje. Mums taip pat reikia stebėsenos procedūros, kuri E, saugotų konkurso dalyvius, užtikrintų skaidrumą ir būtų išvengta diskriminacijos. Noriu padėkoti ir pranešėjui ir pasveikinti jį, taip pat ir šešėliniam pranešėjui. Jūs nudirbate tikrai puikų darbą. Fragmentavimas ginkluotės rytyje mums kėlė daug nerimo. Nacionalinės sistemos e, buvo visiškai skirtingos, na, o dabar mes e, bandame sukurti tokį teisyną, kuris taikytų vienodas nuostatas ginkluotės pirkimo srityje visose valstybėse narėse. Tai yra tikrai svarbu Europos gynybos politikai. Kitas dalykas - dėl e, informacijų Ir e, toliau lieka galioti 296 Europos bendrijų steigimo sutarties straipsnis, numatantis išimties tvarką. Taip pat e, yra numatytos ir labai lankščios nuostatos taikomos mažoms ir vidutinėms įstaigoms. Ir paskutinis pasisakantysis Mladenov. Like Ačiū pirmininkė. Šiandien noriu pasveikinti pana Lamsdorfą su puikiai atliktų darbą ir šešėlinės pranešėjus, ypač ponės Edrės. Ir taip pat noriu pritarti tam, kas buvo pasakyta, kad pirmininkausi Prancūzija puikiai padirbėjo, kad būtų parengta ši direktyva. Dabar, man atrodo, aišku, kad mes ne, nebijome kalbėti apie bendrą ES gynybos rinką, nes tai atitinka visus Europos bendrus gynybos interesus, taip pat atitinka ir bendrus Europos geresnis konkurencijos interesus. Ir noriu pasakyti tai, ką kiti kolegos taip pat sako, ypač tai yra dėl to teksto, dėl subrango rangovo. Aš džiaugiuosi, kad su komisija ir taryba susitarta dėl teksto, ka, kuris atspindėtų parlamento poziciją dėl subrangovų. Tai yra, kad būtų daugiau skaidrumo, kai yra e, subrangovai, kad nebūtų diskriminavimo nacionalinių pagrindų, kai, rengiam, kai sudaromi kon, e, susitarimai. Ir taip pat gal, gal, galtinis e, dar punktas, kad iki 30 procentų subrangovai galėtų sutarties vertės darbų atlikti. Taigi tai tikrai geras dokumentas. Ačiū. Kryvį. O dabar žodis komisarui Makryvis. Noriu padėkoti visiems dalyvausiems šiuose diskusijose, nes tai tikrai puikus kompromisnis tekstas. Aišku, negalės išvelgti visus pasiūlymus. Tuo pat metu mes puikiai suprantame, kad parlamentas gali džiaugtis e, dėl daugelio punkto. Būtent parlamentas paprašė e, lakurčio 17 2005 metų ar e, 7 e, dienos e, rašte parengt, komisijos, kad būtų parengta žaliojo knyga dėl gynybinių pirkimų. Dar svarbiau, dabartinis tekstas iš tikrųjų labai atspindi jūsų o, indėlį. Yra tikrai labai daug e, pakeitimų šimko praneš nuomonės įtraukta ir dėl to labai patobulėjo šis tekstas. Yra numatytos priemonės dėl informacijos apsaugos ir skaidrumo. Komisija labai remia galutinį tekstą ir yra įsitikinusi, kad iš tikrųjų tai bus puikus indėlis e, į e, realios Europos gynybos rinkos kūrimą. O, manau, kad iš tikrųjų turi prieš penkerius metus galbūt tokios rinkos sukūrimas Europoje kažkam atrodė mokslinė fantastika, tačiau šiandien mes matome, kad tokie planai tampa realybė. Euh, o dabar žodį suteiksime pranešėjui, ponui Lamsdorfui. Ačiū labai, ponė pirmininkė, savo kolegai šaukiu, kad jis turėtų pagalvoti apie tai, kad vienintelis, kas mus remia, tai yra Vokietijos kairieji. Iš tikrųjų, mes visai nekalbame apie ginklų eksportą, kalbame apie Europos vidaus rinką. Teisingai pastebėjo kolega Baider, šie produktai yra labai brangus, būtent todėl, kad nėra konkurencijos. Stengiamės, kad konkurencijos būtų daugiau ir tikimės, kad ginkluotė nuo šiol bus prieinamesnė. Mes norime sukurti naujas e, rinkas, norime taip pat suteikti galimybę skaidrumui. Norime, kad ir mūsų piliečiai įsivaizduotų, kas toje rinkoje vyksta. Mūsų galva tai yra svarbu. Noriu kolegoms Mladinak ir Tubom padėkoti už tikrai neįprastą darbą šiame projekte. Mes e, kalbame apie antrąjį ramstį ir apie pirmojo ramščio priemonę. Taigi kalbame apie saugumo sritį ir vidaus rinką. Noriu padėkoti prancūzams, kurie tarpininkavo. Be jų, be jų pagalbos tikriausia būtų neįmanoma buvę susitarti. Ką dabar sukūrėme yra didelė galimybė Europos Sąjungai, europiečiams ir šią galimybę turime tik pasinaudoti. Dėkoju. Flügger. Fliugeris. Äh, Noriu pasinaudoti 151 darbo tvarkos taisyklių straipsnių. Manau, kad ir taip aišku, kas čia yra ekstremistas. Mes kalbame apie rinkos ekstremizmą ir tai yra būtent tas atvejis. Aš sakiau, kad veiksmingesnė ginklavimosi sistema natūralu, kad veiks ir ginklos eksportus. Visa kita būtų neigimas. Euh, la discussion est close, le vote aura lieu demain. Diskusijos baigtos, bus balsuojama rytoj pagal darbo tvarkę, dabar klausimų komisijai valanda. Pirmas pono Birk klausimas 10 metų eurui. Prašom, komisarė. Uh, Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie biudžeto koordinavimą, patirtis yra